Šiame pranešime abejojame abejojama ES ekspansionistinėmis tendencijomis. Kal, minima galimybė steigti atstovybės Etijopijoje ir Indonezijoje, tačiau milijonai eurų išleidžiami propagandai, steigiant Europos centrus ir visa armija spaudos atstovų tuo rūpinasi. Man sunkus suprasti, kodėl neskir, kodėl skiriamos lėšos e, parlamento narių biuro atnaujinimui, man atrodo, kad jie yra puikios būklės. Ir net kai dabar kalbu, Westminsteryje politikai negali apsispręsti ar įgyvendinti mano šalia vykusio referendumo rezultatus. 2014-aisiais e, įvyko rinkimai. 2015-aisiais po referendumo buvo nuspręsta pasitraukti iš ES Ar galiu kaltinti ES dėl daugybės dalykų, tačiau nekaltinsiu jos dėl to, kaip elgėsi Westminsterio politikai, dėl to, kad jie ignoruoja jiems suteiktus įgaliojimus ir tikrai nežino, ką veikti. Čia tikrai jie kalti dėl to, ne jūs. Relief, Koks palengvėjimas, ponė Arnotai. Ar atsakysite į pono Rubiko klausimą pagal Milnosios kortelės procedūrą? Pone Rubikai, klauskite. Uh, Labai ačiū. Manau, kad e, klausimas pagristas dėl Europos parlamento buveinės. Žinome, kad Lisabono startyje ir Romos sutartyse numatytas vienbalsiškumo principas apsisprendžiant dėl parlamento buveinės ir mūsų pagrindinė buveinė yra Strasbūrė, todėl nesuprantu, kodėl abejojama šią buveinę, mes čia posėdžiaujame, mes priimame sprendimus ir manau, kad taip elgtis yra prasminga. Dėl breksto iš tiesų nežinau, kaip bus toliau, ar po kelių valandų turėsime breksitą chaotišką, be susitarimo, Westminsteris iki šiol dar jokio sprendimo nepriėmė ir tikrai būtų įdomu, kaip tas sprendimas įtakos mūsų ES biudžetą. E, pana pirmininkė, ačiū. Sudėtinga atsakyti į klausimą, kuris, e, kurio pabaiga nėra klaustuko. Iš tiesų sutinku, kad šiuo metu Vesminsterė vyrauja chaosas. Mes tikimės, kad Vesminsterio politikai e, prims sprendimus ir e, įgyvendins tuos e, nutarimus, dėl kurių žmonės balsavo, dėl e, klajojančio e, cirko tarp Briuselio ir Strasbūro. Turiu pasakyti, kad ta sistema tikrai yra supūvusi, kuomet parlamentas neturi jokių demokratinių teisų nuspręsti, kur nori posėdžiauti. Ponas ir tu į dvi minutės. Pone pirmininkai, mėly kolegos, parlamentinė demokratija neturi savo kainos, ji kainuoja tačiau ji turi sąnaudas. Todėl mes privalome patvirtinti tinkamą biudžetą, kurio būtų <clears throat> e, užtikrinta, kad e, labai griežtai būtų kontroliuojami visi tie eurai, kur, kurie mums yra patikėti. Noriu aukštai vertinti Vladimiro Mankos darbą, rengiant Europos parlamento biudžeto įvertinimą, projektą. Jis e, glaudžiai bendrabiavo su šešėliniais pranešėjais. Noriu padėkoti jiems už puikiai atliktą darbą, už įdėtas pastangas. Noriu pasakyti, kad Europos parlamento biudžeto lėšų e, panaudojimo e, griežtumas yra glaudžiai susijęs e, taip pat ir su mūsų dėrybomis su taryba dėl ES biudžeto. Taigi šis balsavimas yra laikinas ir jis turės būti patvirtintas vėliau e, spalio mėnesį dar vienu balsavimu. Todėl mes e, turėtume atsisakyti, e, čia išsklaidyti tam tikras abejonės, nes kiekvienais metais, kuomet aš esu biudžeto komiteto pirmininkas, mes susidurime su tą pačią problemą. Mes turime svarstyti parlamento prezidiumo parengtą biudžeto projektą ir todėl turime nuolat diskutuoti ir abejoti dėl įvairių pasiūlymų steigti naujus etatus arba ES atstovybės steigti viename ar kitame pasaulio kampe. E, ir tikrai mūsų klausimų patikta informacija neišsklaido. Ir mes e, praktiškai nei, neturime frakcijos jokios galimybės uh, išsklaidyti tą dviprasmiškumą. Per kitą kadenciją privalėsime tą padaryti, nes kiekvienais metais konstatuojame, kad e, daug yra nepanaudotų numatytų asignavimų, pavyzdžiui, e, mūsų nekilnojamo turto e, valdymui. Taigi E, šios klausimus būtinai spręsti tam, kad užtikrintume biudžeto sažiningumą. Tačiau tai paminėdamas noriu tikrai labai aukštai įvertinti Europos parlamento biudžeto projektą rengusius kolegas, pranešėjus, šešėlinius pranešėjus ir jų pastangas. Ačiū. Mano pirmininkė, vienas kolega, panas Kastalį, pasakys pagal procedūrą, prašau žodžio, prašau. Ačiū pirmininkė. Kolegos, noriu pabrėžti, kad dėja bet panašu, kad biudžetas kitiems metams yra tarsi dekoracija. Juk e, išeis Brexito delegatai ir nepaisant to, matome, kad išlaidos didėja. Aš daug kartų pasisakiau prieš nereikalingas iniciatyvas, pavyzdžiui, naujos Europos parlamento atstovybių atidarimai. Tai kainuoja per daug. Taip pat vieno iš pastatų remontavimas. Ir vienas iš simbolių išlaidavimo simbolių yra mūsų <clears throat> trys, netgi trys posėdžiavimo vietos. 370 milijonų eurų tiek yra išvaistoma astronominės sumos. <clears throat> Ir piliečiai mūsų pareikalaus atsiskaityti <clears throat> už tokį švaistimą. Baigtos diskusijos, rytoj balsuosime. Kitas klausimas. Mišel Dantan pranešimas. Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė komisijai atstovauja Avramopulos, o dabar keturis minutės pranešės Dantan. Pone Dantan. Pone pirmininkė, e, komisijos nariai, ponas ir ponai, šešėniai pranešėjai, parlamento nariai, jau maždaug 40 e, metų praėjo, kai ES patvirtino germo vandens teisės aktus. Prieš 20 metų tas teisės aktas buvo peržiūrėtas ir dabar e, jau reikia atsižvelgti į mokslinę pažangą ir e, pasaulinės sveikatos organizacijos patvirtintas naujas germo vandens kokybės normas. Mes e, komitete pasiūlėme vandens pagrindų direktyvą įtraukti <clears throat> atitinkamas naujas nuostatas ir atsižvelgti į būtinybę didinti skaidrumą ir mūsų piliečių prieigą e, prie gerimo vandens. Praėjusiais metais mes nusprendėme peržiūrėti direktyvą, kurioje iš esmės peržiūrime parlamentai, siūlomas naujas grėsmių įvertimo metodas, daugiau dėmesio e, skiriant e, taršos užkardimui pranešime išskiriami <clears throat> keli e, iššūkiai, viešo sektoriaus atsakomybė, e, <clears throat> e, gerimo vandens kokybė ir prieiga prie gerimo vandens visiems piliečiams, visiems vartotojams už prieinamą kainą. Patvirtinus pakankamai aišku tvarkaraštį ir nepaisant viso įdėto <clears throat> darbą Europos parlamentas e, nuo lapkričio mėnesio buvo pasirengęs dėrėtis dėl tarp institucinio susitarimo su kitomis institucijomis ir pasiekti rezultatą iki kadencijos pabaigos. Deja, dėl Simas e, taryboje neleidžia mums konstatuoti, kad dabartinė situacija yra priimtina. Veikiau yra prieškai, nes mes nesugebėjome trilogo metu patvirtinti bendro dokumento tekstą ir balsuoti, nepaisant visų pirmininkaujančios Rumunijos pastangų siekiant įveikti atsilikimą <clears throat> taryboje e, ir priimti e, sprendimus nuo 19 metų, ko 5 dienos parlamentas yra patekęs į klavitį ir negali priimti sprendimų e, iki nuo Europos parlamento rinkimų. Taigi rytoj po balsavimo ir per pirmąjį svarstymą bus patvirtinta parlamento pozicija pasiruošiant e, tarp institucinėms dėryboms, todėl e, per savo būsimą pirmininkavimą, pirmininkaujantį Suomiją, turės iš naujo su parlamentu persidėrėti dėl e, šio sustarimo. Noriu padėkoti šešėliams pranešėjams, kitiems kolegams, kurie man padėjo rengiančiai pranešimą ir noriu padėkoti mūsų padėjėjams ir kitoms parlamento tarnyboms. Dėkoju už atliktą darbą. Dabar prašau komisijos nario Avramopulo pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos. Noriu padėkoti pranešėjams, šešėliniams pranešėjams už sunkų darbą, peržiūrint eh, geriamo vandens direktyvą. Komisija džiaugiasi šituo darbu ir taip pat tuo, kad parlamento pakeitimai atitinka pagrindinius mūsų principus. Kita vertus, taryboje darbas vyksta per lietai, todėl nepavyko iki parlamento rinkimų sudaryti tarp institucinio sustarimo. Mūsų pasiūlymo pagrindinis tikslas užtikrinti geriamo vandens saugumą, saugą šiame amžiuje ES. Turėtume didžiuotis, kad dauguma ES piliečių gali gerti iš čiaupo aukštos, aukščiausios kokybės vandenį. Tikslas yra dar pagerinti kokybę. Ir tam reikia nustatyti griežtesnės viršutinės ribas. Kovo mėnesį paminėta vandens diena visame pasaulyje. Ir jos tema buvo vanduo visiems. Tokia yra mūsų vizija. Ir direktyvos pakeitimai siekia švarų vandenį tiekti visiems, net ir pažeidžiamiausiams visuomenės nariams. Šitai iniciatyvai pritarė, ją paremė 1,8 milijono žmonių. Tai geras pavyzdys. Komisija klausosi, kas rūpi Europos piliečiams. Pasiūlymas turėtų pagerinti padėtį maždaug 2 milijonam Europos piliečių prieiga prie vandens yra svarbus žingsnis pasiekiant šeštąjį tvaraus vystimosi tikslą. Džiaugiuosi, kad parlamentas ryštingai pritarė šitam tikslui, tai yra prieiga prie vandens visiems. Abi teisėkuros institucijos <clears throat> turi dėrėtis, o taryba kovo 5 dieną pritarė bendrajam požiūriui. Susitarta dėl trapios pusiausviros, dėl ribotos prieigos. <clears throat> Kai kurios valstybės narės e, prieštarauja reglamentavimui Europos lygmenių O dauguma parlamento nori, kad tai būtų reglamentuojama Europos lygmenių. Tarybos pasiūlymas dėl 10 A straipsnio, dėl medžiagų, kurios kontaktuoja su vandeniu, kelia nerimo komisijai. Komisija pareiškia, kad ketina ir toliau gilintis į tą straipsnį ir išspręsti su juo susijusias problemas. Savo poziciją mes kitoms institucijoms pranešime, kai tam ateis laikas. Komisija būsimam parlamentui ir būsimai pirmininkaujančiai Suomijai teiks visą paramą, kad jos galėtų pradėti dėrybas su taryba kuo greičiau. Mes esame sąžininkas dėrybų tarpininkas ir visada pasisakysime už šio pasiūlymo pagrindinius principus, kurie, man atrodo, mums visiems svarbus. Saugus vanduo yra gyvybiškai būtinas Europos piliečiams ir šis pasiūlymas turėtų pagerinti jų kasdienį gyvenimą. Todėl kviečiu parlamentą paremti komisijos ambiciją, tai yra dar geriau saugoti mūsų piliečių sveikatą, griežtinti sveikatos standartus ir pagerinti vandens prieinamumą. Ačiū uždėmesį. Ačiū komisijos nariui. Lyse, trys minutės. Ačiū, ponia pirmininkė, komisijos nariai, mėly kolegos. Geriamas vanduo yra E, labiausiai visoje Europoje kontroliuojamas e, maisto produktas. Todėl mes privalome nuolant neatsilikti nuo mm, naujausių mokslininkų išvadų ir padaryti gerimą vandenį dar saugesniu kartu su komisija. Europos liaudės partija šias pastangas remia. Tačiau e, siekime užtikrinti, kad tuo pasiūlymu pasinaudotų <clears throat> ne e, tos įmonės, kurios tik tai e, tiekia į rinką naujas vandens kokybės vertinimo metodikas, tačiau taip pat siekime, kad nenukentėtų vartotojai bei nepadidėtų sąnaudos mažoms vandens tiekimo įmonėms. Svarbiausia tema yra prieigą prie vandens. Asmeniškai manau, kad tikrai gerai, kad e, e, viešosios erdvėse Europoje daug kur galima e, nemokamai gauti gerimo vandens, taip pat daugelį kavinių ir restoranų tai yra įmanoma. Tai tikrai yra naudinga piliečiams, atsižvelgiama tokiu būdu į jų iniciatyvas, taupomi ištekliai, nes labai dažnai, e, pavyzdžiui, gerima mineralinį vandenį, kuris šimtus kilometrų yra gabenamas e, į įvairiomis kryptimis ir e, atsiranda sąnaudos degalams ir kitos problemos aplinkosauginės. Aš tikrai nemanau, kad reikėtų visą laiką gerti vien mineralinį vandenį. Taip pat ir paprasta vandenį gerti yra pakankamai e, sveika. Tačiau <clears throat> taip pat nemanau, kad reikėtų perlenkti lasdą ir e, reglamentuoti ES lygmenių visus smulkiausius dalykus. Reikia nepamiršti subsidiarumo principo ir būtent jo nepamiršti per trilogo darybas. Reikia skatinti samoningumą ir e, tas kelias būtų galbūt geresnis siekiant bendro tikslo, negu nustatant e, bendrasias e, vertės ir reikalavimus visoje ES, kurios e, netgi galėtų sustiprinti priešiškas ES nuostatas. Taigi idėją mes remiame, tačiau jos įgyvendinimo metodus nebūtinai. Noriu padėkoti baigdamas Mišeliui Dantanui, kuris dėja jau nebekandidatuos per būsimus rinkimus Europos parlamentą. Jis tikrai daug nusipelnė įvairius pranešimus rengiančiai. Taip pat, Mišeli, dėkojame tau už nuveiktus darbus ir linkime sėkmės ateityje. Ačiū už jūsų gražius žodžius. Dabar 3,5 minutės kalbės ponas Palmeris. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai Dantan, nes jį koordinavo darbą, stengiasi. Taip padėkoju šešėliniams pranešėjams iš kitų frakcijų. Čia noriu padėkoti asistentams ir darbuotojams, nes jų darbas su šiais sudėtingais dokumentais uh, užtruko mėnesių mėnesius. Įvairiausios organizacijos ir subjektai mums dirbant kreipėsi į mus ir noriu padėkoti jiems už susidomėjimą. Ir visas tas spektras suinteresuotos menų rodo, kad šio dokumentų rinkinio tematika yra labai sudėtinga. Organizacijos darė mums teigiamą spaudimą, kad teisė į vandenį būtų užtikrinta. Tačiau gaila, kad taryboje viskas taip vilkinama ir mes nespėjame pradėti trialogo diskusijų. Tai įvyks tik tai, kad kitos kadencijos metu. Ir nežinia, ar kito parlamento sudėtis nariai bus taip pasiryžę užtikrinti tą teisę į vandenį. Ar mes galėjome padaryti šios kadencijos metu? Žinoma, taip. Na, bet šiaip ar tai pasiekta daug, tai svarbus žingsnis į priekį. Ir taryba, ir naujasis parlamentas neturi teisės silpninti šio pasiūlymo. Šitas dokumentas tai moksliniai technologijų žinių klausimai. Tikslas yra saugus vanduo, bet tai taip pat Čia taip pat eina kalba apie socialinį teisingumą ir <clears throat> ir lygybę. Tiesiog neprimtina, kad šiame amžiuje kai kurie piliečiai ES neturi prieigos prie saugaus, švaraus geriamo vandens. Iš esmės čia eina kalba apie žmogaus teisų gynimą. Taip, socialdemokratai vertino šitą dokumentą. Kolegos, tai ko gero paskutinis teisės aktas, su kuriuo aš dirbau šiame parlamente. Jei taip atsitiks, jei tai bus paskutinis teisės aktas, tai džiaugiuosi, kad jis buvo būtent toks - direktyva, kuri turės įtakos kiekvieno piliečio kasdienybei. Mes turėtume pasiekti tokios situacijos, kai atsukę čiaupą turime būti garantuoti, kad bėga švarus vanduo, saugus vanduo. Tai socialinis teisingumas ir šis parlai, parlamentas turi siekti teisių visiems. Na ir šis teisės aktas žingsnis tą kryptimį. Ir kaip piliečiai paklaus, o kamgi ta ES, ką jį veikia, štai ką jį daro. Ji užtikrina, kad įvairiausiose Europos miestuose iš vandentiekio čiaupo galite tikėtis vienodai saugaus ir švaraus geriamo vandens. Minutes, Mr... Pusantros minutės ponas Hoč. Ačiū pirmininkė. Vanduo yra bendras gėris, kurį reikia saugoti ateities kartom. Turime e, jį racionaliai taupiai naudoti ir kasdieną e, įtaupyti. <clears throat> Kiekvienais metais e, didžiuosiuose miestuose iki 250 milijonų e, kubinių metrų vandens yra iššvaistoma. Tiek tokiu kiekiu būtų galima metus laiko 10 milijonų žmonių aprūpinti vandeniu. Nes yra skaičiuojama, kad Jeigu per sekundę vienas vandens lašas iš čiaupo iš, išbėga nesandaraus, tai e, per metus 10 e, tūkstančių litrų tokiu būdu yra prarandama. Todėl <clears throat> taip pat e, labai džiaugiamės, kad nustatomos ribos tam tikroms medžiagoms naudoti, pavyzdžiui, patogenams arba švinui bei plastikui. Jeigu mes sumažintume butelinio vandens naudojimą, namų ūkiai per metus sutaupytų e, maždaug 600 milijonų eurų ir sumažėtų e, plastiko atlikos bei mm, oro tarša. E, vanduo iš čiaupo yra mm, netarši ir pakankamai pigi, tačiau būtina užtikrinti uh, E, deramą prieigą prie vandens, apsirūpinimą, aprūpinimą vandeniu viešosiuose erdvėse nemokamai, taip pat <clears throat> vandens naudojimą pasitelkiant įvairias žiedinės technologijas, jo valymą. Nepamirškime, kad vanduo reiškia gyvybę ir gyvybės paieškos kosmose pirmiausiai pradedamos nuo vandens paieškos kaip terpės gyvybei vystytis. Turime tokiu principu vadovautis ir čia. Ačiū. Aš šiandien esu pakankamai lanksti, tačiau prašyčiau neviršyti jums skirtą kalbėjimo laiką. Poniai Müller, dvi minutės. Pana pirmininkė, mėly kolegos, komisija pateikė pasiūlymą dėl gerimo vandens <clears throat> direktyvos peržiūros, reaguodama į piliečių iniciatyvą teisę į vandenį. Mano laisvų rinkėjų partija pasisako už tradicinį piliečių aktyvų dalyvavimą. Todėl labai svarbu man, kad atsižvelgtume į piliečių iniciatyvas ir pakankamai greitai į jas reaguotume. Manau, kad parlamentas atitinkamai ir pasielgė, nepaisant šios temos techninio ir politinio sudėtingumo. Mes jau spalio mėnesį savo pranešimą parengėme, buvome pasirengę dėrėtis su taryba trilogo formatu. Taryba dėja um, taip ilgai dėlsi, kad šios direktyvos negalėsime patvirtinti iki kadencijos pabaigos. Tai reiškia praleista galimybė. Rytoj turėsime balsuoti per pirmąjį svarstymą dėl baigti pirmąjį savo pranešimo svarstymą balsuodami, pasiūsdami tokiu būdu signalą piliečiams, kad rimtai vertiname jų iniciatyvas. Tačiau nu, taip pat ir šio pranešimo turinys yra pakankamai vertingas. Didžiuojasi tuo, kad siūlome sprendimus, kaip ateityje elgtis su <clears throat> mikroplastiku ar mm, kitomis žalingomis medžiagomis, kurios patenka į geriamą vandenį. Tokiu būdu mes pasitarnaujame vandens kokybės gerinimui. <clears throat> Taip pat e, mes e, dedame pastangas, kad nauja tvarka e, neatslieptų neigiamai vandens tiekimo įmonėms, pavyzdžiui, Vokietijos vandentikio įmonėms veikiančioms mažose savivaldybėse. Baigdama noriu padėkoti pranešėjai Mišeliui Dantanui už puikų bendradarbiavimą, šešėjams pranešėjams taip pat geriamas vanduo yra labiausiai tikrinamas maisto produktas ir tikrai mm, be jokių abejonių jį galima gerti iš paprasto vandens čiaupo Europos Sąjungoje. Toliau dviems minutėms ponas Javor. Ačiū, pirmininkė. Saugus geriamas vanduo yra pamatinės teisė tai turėtų būti kiekvieno ES piliečio teisė. Būtent e, šiuo tikslu buvo e, iškelta Europos piliečių iniciatyva. Tai pirmoji sėkminga iniciatyva, kuri e, paskleidė savo žinę Europos Sąjungoje ir būtent tuo pagrindu Europos komisija pateikė pasiūlymą, kurį, tikėkime, parlamentas rytoj patvirtins pirmajame svarstymo etape. Vis dėlto, nežiūrinti tai, Europos Sąjungoje yra daugybė žmonių, kurie, kurių teisė į saugų gerime vandenį neužtikrinta, e, jeigu jie gyvena visuomenės paribiuose ir šios teisės neturi. Kalbame apie šimtus tūkstančių žmonių arba kai kurių šalių vyriausybės, kaip pavyzdžiui, Vengrijos vyriausybė nepasirūpino kad vandentekio linijos pasiektų visus žmonės ir būtų užtikrinta jų teisė į saugų ir sveiką geriamą vandenį. Ji tos teisės neužtikrina, nežiūrint į tai, kad es e, siūlė skiria tūkstančius eurų valstybėms narėms, kad šios užtikrintų e, žmonių teisę į geriamą vandenį. Šios lėšos nėra tinkamai panaudojamos, jos e, panaudojamos korupciniams tikslams, jos nėra skiriamos tam, kam jos buvo numatytos. Saugus gerimas vanduo susijęs ne tik su sveikatos apsauga ar saugumu, kaip jau buvo minėta. Jei Europos piliečiai gali tikėtis e, tam tikro uh, vandens kokybės atsukę čiaupą namuose, tai sumažės uh, paklausa uh, bu vandeniui buteliuose ir tai bus naudinga aplinkai. Uh, Todėl parlamentas turi balsuoti už siūlymą rytoj. Deja, taryba netliko viso darbo, kurį turėjo atlikti šiuo klausimu ir ateityje vyriausybės dirbančios taryboje turi padaryti viską, kad patikti pasiūlymai būtų tinkamai gyvendinti ir kad visi Europos piliečiai turėtų teisę į saugų vandenį. Toliau, ponia Boylan, kolegos, tie, kurie dirbome e, judėjime už teisę į vandenį daugelį metų. Apgalėstavome, kad komisija pasirinko būtent šią priemonę dėl e, teisės į vandenį. Nėra pusinių sprendimų, kai kalbame apie žmogaus teisės. Tad kodėl ši žmogaus teisė į vandenį yra tokia, kad, kad ją užtikrinant pasirinktas labai vidutiniškas sprendimas. Mes esame visiškai uh, nesažiningi tų peticijos autorių atžvilgių dėl vandens, kurie surinko 2 milijonus pa parašų. Mes, kairieji, negalime pritarti šiam pranešimui. Jei tai padarytume, pritartume e, požiūriui į tai, kad e, kai, kai kurias užduotis, kai kurias pareigas galima įgyvendinti, atlikti tik per pusę. E, Turime spręsti vandens skurdo problemą. E, vandens stygių išgyvena 2 milijonai žmonių Europoje. Turime kalbėti ir apie vandens kainą, apie jo prieinamumą. Kalbame apie vandens prieigą, tačiau e, tai atsakas, kurį siūlome e, žmonėms. Akivaizdžiai ignoruojate ekonominės ir socialinės teisės tai, kas dabar yra, nėra e, visiems tinkantis sprendimas ir tai atskleidė judėjimas Europoje. Toliau. Boylan, jums e, klausimas pagal mėlyną kortelę. Ar priiminate? Ar priimate? Rūbik, prašau. Noriu padėkoti kolegai Boylan už jos kalbą. Iš tiesų labai svarbu užtikrinti nemokamą vandens e, tiekimą, nes vanduo yra visuotinis turtas, visuotinis išteklius, tačiau svarbu nepamiršti ir vandens tiekimo infrastruktūros, už kurią, aišku, reikia atitinkamai mokėti. Ar manote, kad tinkama metodika būtų ateityje skelbti e, šios infrastruktūros viešo pirkimo konkursus, kad vartotojai galėtų mokėti mažiausią kainą. Pone Boilan, atsakykite. Mes sutinkame, kad valstybės narės atsakingos už vandenį turi rūpintis ir vandens infrastruktūra. Pavyzdžiui, Šiaurės Airijoje e, iškilo problemų, nes Airijoje e, nėra vandens stygiaus, nes e, mes finansuojame vandens tiekimą per mokesčius ir taip nebaudžiame tų piliečių, kurie ne, negali sauliaisti vandens. Taigi, e, nevyk, netaikomos sankcijos. Grazie, prezidentė. Evi, dvi mintes. Ačiū. Italija vanduo yra politinių diskusijų centre dėl to, kad uh, Činkvestelė pradėjo tokias diskusijas, o Europoje panašu, kad lūkesčiai nėra dideli. Dėl pusės valstybių kalties taryboje užstrigo geriamo vandens direktyvos svarstymas. Ir panašu, kad dėrybos persikelia į kitą kitą kadenciją. Tai blogai mūsų nuomonių, nes konservatoriai užkirto kelią svarbiems elementams, kurių reikalavo beveik 2 milijonai Right to Water iniciatyvos piliečių. Pavyzdžiui, fluoro sumažinimas iki nulio ir kitų cheminių medžiagų sumažinimas. Šitie prašymai pirmiausia pateikti jau 98 metais. Tai gėda, nes e, kyla pavojus. Ir panašu, kad tų problemų naujoji direktyva nesprendžia. Tos toksiškos medžiagos neturėtų būti nei geriamame vandenyje ir neturėtų patekti į mūsų kraują. Italijos piliečiai ir Europos piliečiai tikisi, kad šie parametrai bus greitai peržiūrėti, kad jie bus griežtai reguliuojami ir kad jų laikysis pramonė. Piliečiai tikisi, kad teisės aktas būtų priimtas greitai ir kad greitai būtų taikomos tos priemonės. Lebreton. Pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Geriamas vanduo man labai rūpima tema. Būtent dėl to aš pradėjau savo universitetinę karjerą prieš 35 metus dirbam, dirbdamas gerimo vandens <clears throat> kokybės gerinimo darbo grupėje. Uh, O e, dabar, 2019 e, metais, aš tą pačią temą baigiu savo Europos parlamentaro profesinę karjerą. Piliečių iniciatyva, kuria siekiama užtikrinti visoms pažeidžiamoms gyventojų grupėms, taip pat ir Romams prieiga prie gerimo vandens, nusipelno tinkamo įvertinimo. Gerimo vandens kokybė reglament diktuoja valstybių narių, ne ES teisės aktai. Jeigu endokrininė sistema, erdančios medžiagos, kitos e, toksinės medžiagos patenka į vandenį, tai būtent valstybės narės prita, privalo veikti e, pagal e, pasaulio sveikatos organizacijos normas ir jų gyvenimą užtikrinti, o ne komisija. Taigi nebūkime neišmanėliais. Komisija bando pasitikti naudoti Romų situaciją tam, kad įgautų naujų papildomų įgaliojimų. Tautų Europa privalo pasipriešinti e, tokiems manevrams tam, kad e, būtų užtikrintas valstybių narių suverenumas ir e, jis joms sugražintas. Pone, Pone jūsų dviems minutėms. Pone komisijos nariai, manau, kad komisija parengė teisės akto peržiūrą dėl žmonėms skirto vandens yra tinkamas laiku parengtas pasiūlymas. Ir e, peržiūra parengta remiantis keturiomis sritimis parametrai rizikos veiksniai, skaidrumas ir informacija bei medžiagos, kurios kontaktuoja su vandeniu. Taip pat reiktų pabrėžti, kad valstybės narės laikosi ES reikalavimų dėl vandens, gerimo vaide, vandens kokybės ir dabar galime žengti žingsnį priekin, e, išspręsti kai kurias problemas ir užbėgti kai kurioms už akių Mm, techninė pažanga reiškia, kad turime modernesnės laboratorijas, kitą įrangą ir e, galime atsižvelgti į vairius e, veiksnius aplinkoje. Visą tai gali mm, padėti pagerinti vandens direktyvos įgyvendinimą. Parlamentas toliau patobulino šį pasiūlymą, ypač dėl e, reikalavimų kokybiškam e, geriamam vandeniui. E, Taip pat e, patiksino reikalavimus dėl vandens tiekimo, e, taip pat akcentavo e, klimato kaitoje, kovoje su klimato kaita vandens svarbą, nes vanduo yra mažėjantis išteklius. Taip pat ragina mažiau naudoti plastikinėse buteliuose esantį vandenį. Norėčiau užbaigdama pasidžiaugti E, daktaro Dantan darbu, kuris e, patvirtino, patikslino naujas, e, naujus reikalavimus vandens kokybei bei taip pat vandens tiekimo reikalavimus ir vandens kaštus. Taip pat Tikiuosi, kad pavyks patvirtinti, jog per šią kadenciją pasiekėme susitarimą dėl šios pasiūlymo. Pusantros minutės Gutelent pirmininkė. Kiekvienas žmogus turi teisę į vandenį, o tas vanduo turi būti saugus. Tai universali teisė. Nesvarbu, ar turite namus ar ne, ar esate iš kokios nors mažumos, ar gyvenate didžiuliame mieste, ar e, toli nuo miestų geriamas, mūsų geriamas vanduo neturi turėti <clears throat> pavojingų cheminių medžiagų, kurios kenkia sveikatai, todėl turime griežtinti standartus, e, mažinti leidžiamas medžiagų ribas, pavyzdžiui, endokrinų sistemą žalojančios medžiagos. Dėl jų susirgama diabetų, prarandamas vaisingumas, kitos lygos ištinka Todėl Europa ir visas pasaulis turi iš visų jėgų stengtis pašalinti tas kenksmingas medžiagas iš vandens. Parlamento dėrybinė pozicija yra stipri, griežta. Nemažai valstybių narių norėtų lengvesnių taisyklių, bet parlamentas turi ginti griežtą poziciją. Tai yra teisė į švarų ir saugų vandenį, sveiką vandenį. Aišku, padėtis skirtingose valstybėse skiriasi dėl geografinių priežasčių ir taip toliau. Parlamentas savo poziciją turi numatyti šiek tiek lankstumo valstybėms ir iš to turi išplaukti <clears throat> geriausia ir praktiškiausia, geriausiai praktiškiausi sprendimai užtikrinant saugų vandenį. Škripek, prašau. Ačiū statistiniai duomenys rodo, kad per šimtmetį vandens suvartojimas padidėjo šešis kartus. Jis toliau didės gal netgi 50 procentų. Pavyzdžiui, 2050 metais 3,5 milijardo žmonių patirs vandens trūkumą Pavyzdžiui, Slovakijoje vandens rezervuaras nesnei buvo užterstas bakterijomis, cheminėmis medžiagomis. Tokie dalykai atsitinka. Komisija pabrėžia, kad kai kurios valstybės narės ne viską daro, kad apsaugotų vandenį, kartais viršų paima įmonių interesai, o ne piliečių teisė į švarų vandenį. Direktyva nuo 99 metų neperžiūrėta, bet juk keičiasi klimatas, kitos sąlygos, dėl to pas laikas veikti. Miranda, pusantros mintis. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas pirmininkė, vanduo tai yra viešasis gėris ir universali teisė tuo prekiauti negalima. Jungtinės tautos tai pripažįsta, net Bolivija pripažįsta. Net Bolivijoje vanduo tai žmogaus teisė. Todėl privalome užtikrinti, kad kiekvienam žmogui Europoje būtų tinkama infrastruktūra ir, pa, ir geras vanduo. O infrastruktūra dabar ne visur pakankama vandeniui neturėtų galioti liberaliosios ekonomikos dėsniai. Tai socialinio teisingumo dalykas. Ir taip turėtų būti visuose Europos kampeliuose. O šitas pranešimas kertasi su komisijos intencijomis dėl prieigos, nemokamos prieigos prie vandens. Valstybės narės, pavyzdžiui, Ispanija, kitos valstybės elgesi priešingai, bet piliečiai juk reikalauja švaraus vandens. Visiems gyvūnams, įskaitant žmogų, švarus vanduo yra į sveikatą. Mano šalyje teka tūkstantis upių, bet vanduo labai brangus. Net mano šalyje kartais trūksta vandens. pirmininkė. Balsavome prieš Dantan pranešimą, nes tekstas praskiestas. Tai šio parlamento išdavystė. Mūsų noras buvo pagerinti tą tekstą, kurį vetavo taryba. O dabar viskas dar blogiau. Jūs, mes turime atsižvelgti į piliečių iniciatyvą Teisė į vandenį. O dabar vyrauja rinkos ir pelno interesai. Nepakankami parametrai nustatyti, siekiant riboti vandens taršą, taip pat e, siekiant riboti pavojų, kurį kelia pramonė vandeniu. Aš balsuosiu prieš. Italijoje buvo referendumas, ten balsavo ko ne milijonas piliečių, reikalavo, reikalavo vandens kokybės, taip pat yra ta iniciatyva Right to Water, 2 milijonai piliečių parašų. Merci. Pone Dornano, ačiū pone pirmininkė. Endokrinus ardančios medžiagos yra visur upėse, e, vandens telkiniuose ir vandenyje bėgančiame iš čiaupo e, tos medžiagos kenkia organizmui, reprodukciniai sistemai. Buvo parengtos trys apžvalgos šią temą dėl e, vandens iš čiaupo Prancūzijoje kokybės ir e, duomenys stulbinantis e, yra endokrinų, taip pat pesticidų tame vandenyje. Žinoma, vandens kokybė skiriasi skirtingose valstybėse ir valst valstybių, nacionalinių mastų tuos klausimus geriau spręsti nei Europos mastų. Tačiau aš nepritariu e, motyvų išdėstymui šiame pranešime. E, taip pat stinga mokslininkų sutarimo dėl kai kurių klausimų. Pavyzdžiui, mikroplastikai kelia e, tam tikrą riziką, o prancūzų sveikata negalime rizikuoti. Nors man dėl dvi minutės, ačiū, pana pirmininkė, mėly kolegos. Faktas yra tai, kad 2 milijonai ES piliečių neturi prieigos prie švaraus vandens. Tarp jų yra vaikų, vyresnio amžiaus žmonių, todėl aš palaikau siekį aprūpinti visus Europos gyventojus švariu vandeniu tam, kad Europas taptų pirmoju pasaulyje kontinentu, kuriame vanduo visiems yra švarus. Tačiau aš manau, kad tikrai nepritariu komisijos pasiūlymui dėl papildomos biurokratinės naštos tose šalyse, kur jau ir dabar vanduo yra pakankamai švarus. Tokiu būdu mes tikslo nepasieksime, tik tai padidinsime sąnaudas. Todėl vėl būsiu priverstas balsuoti prieš šį pranešimą. Tikslai yra tinkami ir primtini, tačiau prie šios temos turėsime grįžti per kitą Europos parlamento kadenciją tam, kad e, aprūpintume visus gyventojus švariu vandeniu. <clears throat> Tačiau Mm, tikrai mums mm, nereikia atitinkamų pasiūlymų dėl e, vandens, e, vandenvalos e, įrangos privalomos tose vietose, kur gruntis vanduo ir taip yra pakankamai švarus. Mums svarbu aprūpinti švariu vandeniu ir sveiku tuos, kurie dabar jo negauna. Ponas Zofoli, pusantros minutės, prašau. Ačiū. Mus ragina savo balsais patvirtinti šitą svarbę direktyvą dėl gerimo vandens. Komisija nusprendė atnaujinti šią direktyvą po 20 metų, nes pasikeitė klimato sąlygos, yra kitų iššūkių. Taip pat siekiama pereiti prie žiedinės ekonomikos ir mažinti vandens švaistimą, taip pat plastiko atliekas. Beveik 2 milijonai Europos piliečių ėmėsi iniciatyvos ir paprašė užtikrinti visiems teisę, universalią teisę į švarų geriamą vandenį. Pabrėšiu, šita žmogaus teisė yra garantuota. Ir svarbu šį darbą atlikti kuo skaidriau ir įsipareigoti vartotojams ir nustatyti aiškias taisyklės dėl geriamo vandens. Nepamirškime, kad Venecijos regione Italijoje įvyko vandens užteršimas fluorų. Ir tai sukėlė pavojų tūkstančiams, tūkstančiams piliečių nustatyti limitai yra pernelyg aukšti. Turime artėti prie nulio. To pareikalavo Venecijos regiono gyventojai. Taip pat EFSA tą patį sako, ji sumažino dienos leidžiamą dozę krauje. krauje. Turime priimti galutinį sprendimą ir nustatyti ribas artimas nuliui. Lijepa, gospodine predsjedavajući. Pone Tomašić, prieiga prie kokybiško vandens. Teisė kokybišką vandenį yra teisė, kurią dažnai suprantame savaime suprantamų dalykų. Turime stebėti situaciją, prisitaikyti prie naujų iššūkių. E, kaip Europos parlamento atstovai šalies, kurioje yra gausus vandens ištekliai. Aš norėčiau pasidžiaugti, kad šiame pranešime laikomasi subsidiarumo, ypač kai kalbame apie minimalius kokybės reikalavimus ir jų nustatymas paliktas valstybėms narėms. Aš e, tikrai e, sveikinu šį pranešimą. Sendė Rodrygės. Ačiū, pirmininkė. E, vanduo yra teisė žmonių, e, yra būtina gyvybei palaikyti, todėl turime priešintis e, vandens privatizavimui, jo užteršimui ir eukaliptų plantacijoms. Tai nėra tinkamai sprendžiama Galicijoje, mano šalyje. Vanduo teršiamas dėl e, kasyklų, taip pat juos, jį teršia ir eukaliptai. Vandens perdirbimo įrenginiuose e, įranga nėra tinkama ir naši ir todėl užterštas vanduo patenka į upes ir jūrą. Kai kurie pramoniniai įrenginiai nėra, ne, neveikia tinkamai. E, kanalizacijo nuotekos iš, e, išmetamos laukuose. Ir visą tai daroma remiant Europos Sąjungai. Štai kas vyksta. Tačiau turime užtikrinti prieigą prie, prie sveiko saugau vandens. Ačiū, pirmininkė. Diskusijos dėl uh, vandens skirto žmonėms yra labai svarbi dėl dviejų dalykų. Visų pirma, dėl to, kad tai vienintelė piliečių teisėkuros iniciatyva, kuri vyksta sėkmingai. 2 milijonai piliečių pasirašė po šią iniciatyvą. E, jiems rūpi šis klausimas. Vanduo e, turi būti tvarus išteklius, kaip konstatuojama tvarios plėtros šeštajame tiksle. Ir be to 2 procentai europiečių negali užsitikrinti teisės į vandenį. Turime kalbėti ir apie socialinės teisės. 21 teisė tai teisė į pamatinės bazinės paslaugas tarp jų ir į vandenį. Turime pritarti šią direktyvą, nes ji padės mums pasiekti tikslo dėl e, atliekų mažinimo, nes jeigu bus daugiau suvartojama vandens iš čiaupo, vandentekio, penktadaliu sumažės e, buteliuoto vandens sunaudojimas ir taip sumažinsime plastiko atliekų geresnės kokybės, e, geresnė prieiga, ypač tiems visuomenės, e, toms visuomenėms grupėms, kuriams sudarė su sunkumais mažiau biurokratijos, informavimo, elektroninio informavimo sistemų gerinimas. Pirmininkas Junkeris, e, apžvelgdamas padėti ES, sakė, kad šiandien šiandienos kartos ir ateities kartos nusipelno Europos, kuri rūpinasi gyvenimo kokybę. Mums reikia Europos, kuri mus įgalina, mums padeda ir saugo. Noriu, pa, užbaigdamas, padėkoti kolegai Dantan už puikų darbą rengiant šį pranešimą. Nežiūrinti tai gėda, kad nežiūrint komisijos ir parlamento pastangų valstybės narės nelaikė šio klausimo prioritetu ir mums tenka atidėti dėrybas dėl šio pranešimo iki kitos kadencijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Zurinio, prego, e eh, Ponas Zurinio. Ačiū, ponė pirmininkė. Vandens direktyva E, galioja jau 20 metų. Ir daugiau nei 99 procentuose Europos teritorijos e, tiekamas kokybiškas vanduo. O peržiūra vyksta dėl piliečių iniciatyvos, e, kurią pasirašė 1,6 milijonai europiečių. Ir noriu pasidžiaugti tuo Ir labai svarbu šį darbą atlikti ir užtikrinti e, galimybę gauti saugaus vandens, e, švaraus vandens viešosiose vietose, tokio, kuris atitinka visus reikalavimus. Gaila, kad nepavyko patvirtinti kitų priemonių, tačiau reikia pasidžiaugti tuo, kad sumažintos kai kurių medžiagų ribinės vertės, pavyzdžiui, švino, taip pat endokrinus ardančių medžiagų, mikroplastiko. Uh, E, numatyta e, galimybė naudotis vandens fontanais. Taip pat tai aktualu ir pereime prie žiedinės ekonomikos. Turime mažinti plastikinių e, butelių naudojimą. kai kuriais klausimais mums nepavyko įgyvendinti mūsų piliečių užmojo, bet tikrai turime dirbti toliau. Ponas Ferreira, toliau. Ačiū pirmininkė komisijos nariai. Šis pasiūlymas skirtas peržiūrėti pamatų van, geriamą vandens direktyvą yra labai geras. Turime pasidomėti E, vandens kaštais, ne tik tiesioginiais, bet ir netiesioginiais. Bet e, jokiais, jokių atvejų negalime rizikuoti e, vandens, saugum, vandens sauga ir vandens kokybė. Prieiga prie švaraus vandens neužtikrinama tam tikrai visuomeniais daliai. Dėja, kai kuriais aspektais nekreipiame dėmesio į pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas. Reikėtų uh, daug daugiau e, vandenvalos renginių. Ir šis pasiūlymas tikrai Šiame pasiūlyme ne, neapžvelgtos nežvelgti reikalavimai keliami tokioms įmonėms, ponė Šuica. Ačiū. Džiaugiuosi galimybę kalbėti apie vandens kokybę šiandien. Pagal remiantis Europos aplinkosaugos agentūros paskelbtais duomenimis tik 40 procentų e, Europos vandens telkinių atitinka uh, ekologiškus reikalavimus e, numatytus vandenų direktyvoje. Iš tikrųjų, valstybės turi daugiau investuoti, kad gyvendintų direktyvoje numatytus tikslus, kad ateityje pakankamai saugaus vandens būtų prieinama e, žmonėms. Dabartinė direktyva galioja jau 20 metų ir nebuvo nei kartą E, nuodugniai peržiūrėta. Būtent todėl sveikinu pranešėjo pastangas ir aplinkosaugos komiteto darbą e, peržiūrėti geriamo vandens e, normas ir reikalavimus, atsižvelgiant į paskutinius mokslininkų paskeltus duomenys, bei taip pat atsižvelgiant į klimato kaitą. Noriu dar kartą pabrėžti kad pirmoji piliečių iniciatyva Right to Water buvo labai svarbi, nes ją paremė 1,8 milijonai piliečių, kurie akcentavo teisę į kokybišką geriamą vandenį. Ta teisę turime užtikrinti. Tai, tai akcentuoja rinktinės tautos. Mano šalyje, Kroatijoje, e, vandens turime daug Tačiau ši viešoji gerybė turi būti tvarkoma tinkamai. Ir džiaugiuosi, kad šiandien parlamente siekiame įtvirtinti piliečių teisę į saugų geriamą vandenį. Noriu pasveikinti komisijos pastangas šiame kelyje, bet apgailestauju dėl to, kad atidėsime sprendimo prieimimą iki kitos kadencijos. Bet noriu išreikšti vilti, kad kitoje kadencijoje darbas bus užbaigtas. Dvi minutės, ponė Pietikainė. Čia siūlomas svarbus žingsnis e, tinkama kryptimi. Privalome aprūpinti visus žmonės švarių geriamų